Labadiena, tęsame posėdį. Vakarykščio posėdžio e, protokolas ir priimti tekstai yra išplatinti. Ar būtų komentarų? Jeigu ne, tai protokolas patvirtintas. Toliau kalbėsime apie žmogus teisų demokratijos ir teisinės valstybės principo pažydimo atvejus. Pirmoji diskusija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje ir masinį prievartavimą pietų Kyvų provincijoje. Kažkas tai pavogė mano kalbėtojų sąrašą, sako pirmininkė. Pradėsime nuo pirmojo autorius, tai yra ponas Stanok. Pirmininkė. E, Kongo Demokratinė Respublika skamba labai ironiškai, kadangi tikrai tai nėra demokratinė e, respublika, nes kaip vyriausybė imsi kokiu nors veiksmu, e, kad užkirstų kelią masiniams moterų prievartavimams ir e, nubaustų nusikaltelius. Tačiau šiaip jau valdžia ten nelabai turi įtakos. Masiniai prievartavimai pietų provincijoje yra dar vienas tamsus puslapis e, šitos valstybės istorijoje, kas rodo valstybės e, neveiklumą. E, daugiausiai privatautojai yra dezertyrai iš nacionalinės armijos. Ir labai mažai tikėtina, kad nusikaltėliai bus kad nors, e, kad nors tos prieš e, teisingumą. Bet be abejo, e, mes neturime liautis mėginti užkisti kelią šiam nebūčiamumui. Na ir tarptautinės institucijos, kurios turi išprudenciją tokiems nusikaltimus prie žmoniją, yra galbūt vienintelis vilties žiburys aukoms, kurios nukenčia ir kitaip nemato apskaitai jokių perspektyvų sulaukti teisingumo. Ačiū toliau. Romeo Ruide. Tiesiog mes turime priminti savo, kad vienaip ar kitaip mes visi atsakingi už tai, kas vyksta, kadangi yra jungtinių tautų rezoliucija, e, kuri pabrėžia visų valstybių atsakomybę, e, užkėtant kelią nebaudžiamumui ir persekiant tuos, kas padarė sukaltimus žmonijai įskaitant ir seksualinę bei kitokio pabudžio prievartą prieš moteris bei mergaitės. Taigi atėjo metas, e, kada reikėjo liautis vien tik tai smerkti ir pareikalauti, kad Kongo vyriausybė prisimtų atsakomybę, kad jungtinės tautos imtųsi konkrečių veiksmų, užkirstamas kelią, kelią e, šiam smurtui. E, Kongo vyriausybė turėtų nustatyti nacionalinių prioritetų tarpą e, prievartos sustabdymą ir atsakomybę už seksualinį smurtą turėtų būti pat e, traktuojama kaip sunkus nusikaltimas ir vyriausybė turėtų įgyvendinti priemonės, kurios užkirstų kelią masiniams moterų reikalavimams. Tuo tarpu komisijai e, noriu pasakyti, kad 2008 13 metų e, e, programinėme dokumente taip pat turėtumėte pabrėžti, kad e, e, vystimo fondai turėtų būti e, pirmiausiai nukreipti e, aukoms, seksualinės e, prievatos aukoms, e, moteriams ir mergaitėms e, pagelbėti ir tolesniam priemonėm kelią šiom prievato iškirsti. Ačiū toliau, ponas Raifler. Vieną minutę plus euh, et malheureusement notre Parlement est. Ačiū ponia pirmininkė, ponai ir ponios. E, vėl ir vėl dėja dėja. Europos parlamentas e, yra priverstas smerkti. Pirmininkė komentuoja, kad e, mobilus telefonas trukdo klausytis. Ar dabar mane girdite, klausia kalbėtoja? Panašu, kad techninės problemos su mikrofonais. Donc, euh, madame la présidente, chers collègues, euh, une fois de plus. Atsiprašau, ponia pirminkė, ponia ir ponios. Taigi dėja, dėja, Europos parlamentas vėl raginamas e, pasmerkti masinius privartavimus, kurie vyksta nebaudžiamai e, Kongo Demokratinėje Respublikoje ir ypatingai pietų e, Kivų provincijoje. Manusko nepavyko apsaugoti e, moterų nuo šitų matinių privatavimų ir Kongo vyriausybė turėtų imtis reikiamus sakomybės. E, nes e, kol kas e, teisingumas laukia tik tai saujelė aukų. Labai svarbu, kad Europos komisija, kuri teikia e, humanitarnę pagalbą, taip pat kaip tu dėmesį šią problemą. Dabartinėme rezoliucijos plane e, daugiau yra kalbama apie karinį problemą sprendimą, tačiau tai būtų visiška nesėkmė. E, Mums lieka apgailę stauti, kad taptutinė bendruomenė stokoja ryšto ir pasyviai stebi, kas vyksta. E, žiniasklaida taip pat turėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį, dėja to dažnai nedaro. E, turėtume mobilizuoti visas jėgas ir kelti visuomenės surūpinimą šią problemą. Toliau panešakė. Ačiū pirmininkė komisarė kolegos, e, sistemingas e, moterų privatavimas, pasak jungtinių tautų, yra vienas iš nusikaltimų prieš žmoniją. E, komisija pradės savo misiją Kongo Demokratinėje Respublikoje, tačiau jeigu įgaliojimai yra nepakankami, tai reikėtų turbūt peržiūrėti. Taip pat jungtinės tautos reikalauja geriau ištirti padėtį kad būtų galima nustatyti mastą šitų nusikaltimų ir užkirsti kelią nebaudžiamumui. E, Labai svarbu, kad būtų keliamas visuomenės samoningumas, tačiau taip pat ir Kongo Demokratinės Respublikos um, vyriausybė turėtų imtis priemonių užkizama kelią smurtui ir pirmiausia seksualiniam smurtui. Um, smurto aukos dažnai nedrįsta skūstis, nedrįsta šnekėti, nes rizikuoja būti iš, išstumtos iš savo bendruomenių. Ir mes turime būti budrus ir e, niekada neleisti sudaryti tokiam situacijoms, kada privatavimas tiesiog tampa visuotinai primtų reiškiniu ir moteris kenčia tylomis. E, e, šiaip jau Komunų demokratinė respublika yra mineralinių išteklių šaltinis ir mes naudodami tam tikrus produktus, ypatingai IT produktus, taip pat turime suvokti, kad galbūt tuo pačiu prisidedame prie šaltinio, konflikto šaltinio išlaikymo. Pone De Kaiser, ačiū ponė pirmininkė. Iš ties su dideliu pasipiktinimu ir pykčiu dėl emocijų šio klausimo. Junktinės tautos ir mes kol kas esame bejėgiai, aš net negaliu patikėti tuo, kas vyksta, juk e, egzistuoja Junktinių tautų rezoliucija, yra MONUSKO misija KDR. E, Ir tikrai tai yra svarbus politinis klausimas. Apskritai, aišku, šal, e, situacija šalyje sudėtinga, vėl pradeda įsilepsnuoti pilietinis karas, nepaisant to, turime tęsti darbus. Europos parlamente viešėjo iš mm, nukentėjusių, iš prievartautų moterų delegacija. Ir jeigu moteris yra išprevart, tauta yra išvaroma iš bendruomenės, jos e, vaikais niekas nesirūpina. Ir čia reiktų kalbėti apie abortus. Ir ne tose šalise, kur abortai draudžiami išprivartavimo atvejais, tą galime, tačiau Konge taip nėra. Šimtai tūkstančių moterų susilauks vaikų, kurių niekam nereikia, kurie auks gatvėje. Tai yra žmogiškoji tragedija. Ir manyčiau, kad e, šį klausimą reikia svarstyti nuolat ir kaip įmanoma greičiau spręsti. Ačiū. Dabar pasisakys parlamentarai e, frakcijų vardu. Pirmasis EPP frakcijos vardu ponas Kačmarek. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Padėtis pietų Kyvų provincijoje labai sudėtinga. Ištisus dešimtmečius trunka konfliktas, smurtas nesiliauja kasdien. Gydytojų be sienų organizacija padeda e, dideliam skaičiui nukentėjusiųjų tikrai pasipiktinimą kelia, pritariu poniai De Kaiser, kad auga išprievartavimų skaičius, tenka vėl kalbėti iš, iš, apie tai. Ir kalbame dėl to, jog su uh, seksualiniu smurtu nes, negalime susitaikyti armijos pagalbos beveik nėra. Ji nėra apmokyta, neturi ir ginklų. Retkarčiais e, patys reguliariosios armijos kareiviai e, prievartauja. Tad vietoj to, kad išleistume 7 milijonus Kongo rinkimų stebėjimui, reiktų juos skirti pe, e, nusikaltelių persiekimai. Dabar ponia Gomes, socialistai socialistų ir demokratų frakcija. Prašom. Ačiū. Masiniai prievartavimai Pietų Kyvų provincijoje yra daromi tam tikrų asmenų ir tos asmenys reikia patraukti atsakomybėn. Reikia užkirsti kelią šiam reiškiniui. Kova su juo turi e, tapti prioritetin, prioritetiniu e, santykiuose su KDR. Reiktų pabrėžti, kad policijos, armijos ir saugumo pajėgų nariai nemažai prisideda prie prievartavimų. Ta reikia atvirai pasakyti, kad ir pareigūnams reikia jiems baksnuoti pirštu į žmogaus teisų pažeidimus. Kingašoje įvyko tikrai e, tragiškas įvykis ir Angola savo ruoštų sudarė juodąjį persekiotinų asmenų sąrašą. Ir apskritai mes čia kalbame apie pagrindinius žmogaus teisų pažeidimus. Ir sakyčiau, kad reikia kaip įmanoma greičiau siekti Kongo vadovybės ir režimo pasikeitimo. Dabar ponė Bilbao Barandika, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Konge kas dien e, prievartavimos moteris ir prievartavimai tapo masiniu e, kariniu ginklu. Iš principo už viso to slepiasi ekonominiai interesai. Konfliktas yra išnaudojamas kaip priedanga, kad būtų galima e, pasisavinti iš naudingasias iškasenas, kurių perdirbtus produktus mes kasdien naudojame. Tačiau mes turime kaip ES pasisakyti už demokratiją prieš smurtą, prieš prievartavimus. Reikia būti drąsesniais, reikia aktyviau siekti permainų, reikia aktyviau siekti užbaigti konfliktus. Panas Černetskis, atsar frakcijos vardu. Šiandien salėje e, mūsų labai mažai šią popietę, vis dėlto mes čia ir mes kalbame Europos vardu, tas balsas turėtų būti išgirstas, kalbame apie vieną neturtingiausių valstybių. Valstybėje vyrauja anarchija. Kita vertus, e, Ir valdžia labai stipri, nes jie turi įvairiausią jėgą. Ir milicijos ir kariuomenės atstovai kartais gali priimti sprendimus dėl, dėl žmogaus gyvybės ar mirties. Ir tai nepriimtina. Europos parlamento vardu norėčiau pasakyti štai ką kalbančio klausimo. Norėtumėm paraginti, kad ir vyriausybė saugoti savo pačių piliečius. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad kaip ponas Kačmarikas paminėjo, iš tiesų e, turime galvoti apie tai, kaip e, panaudojami šioje šalyje ES piliečių pinigai. Tai grupės vardu ponas Belleris. Ačiū, ponė pirmininkė, vos prieš keletą valandų ilgai kalbėjausi su Kyvu dirbančiu Olandų pagalbos organizacijos darbin, darbuotoju. Jis tikrai pasidžiaugė, kad Europos parlamentas skiria dėmesio šiai tikrai sudėtingai temai. Nes uh, tik atkreipdami tarptaut, tarptautinės bendruomenės dėmesį, galėsime užbaigti tą nevaldomą smurtą ir savivaldžiavimą, kurį reigime šioje šalyje. Svarbu sulaužyti tą tylos tabų apie masinius e, prievartavimus. E, vyriausiai galiotinė vakar paskelbė pranešimas spaudai, kad šalyje yra e, nutraukiamas bylos dėl prievartavimo, kadangi grasinama susidorojimo atsakingiams pareigūnams. Situaciją reikia keisti, ponė pirmininkė. Dabar neprisijungusių narių vardu. E, ponas Obermaier, dvi su pusė minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Nusikaltimai prieš žmoniją e, Konge trunka jau penkis dešimtmečius. Anksčiau buvo E, gabenama karavanais e, dramblio kaulas, dabar naudingosios iškasenos yra išnaudojami žmonės sembigiausiais būdais. Nuo, nuo žemės paviršiaus nušluojami kaimai, jeigu žmonės nesurenga reikiamo kiekio naudingųjų iškasenų, nukertamos galūnės, prievartamos moteris. Reikia keisti. Ir visas šis smurtas niekur nedingsta. Smurtas sukelia smurtą. E, nusikalteliai jaučia malonumą valdy, jausdami ne, visišką valdžią prieš savo aukas, galėdami jas žaloti, prievartauti. Ir Konge išprievartavimas yra gėda. Ir jeigu moteris dar pradeda lauktis, jinai net išvaroma iš savo šeimos. Netgi kadar er armija yra atsakinga už šios nusikaltimus, reiktų juos patraukti atsakomybėn. Deja, tai nutinka tik išimtinais atvejais. Negalima susitaikyti su tokiais nusikaltimais prieš žmoniją. Reikia spausti Kongo. Negali būti, kad uh, nu, ES e, nori tik Kongo turtų, bet užsimerkia prieš ten vykstančius nusikaltimus. Ačiū, dabar kalbantieji savo vardu. Pirmiausia, pane Makovei. Ačiū. Norėčiau pritarti visiems tiem, kurie smerkia nusikaltimus Pietų Kyvų provincijoje ir e, smerkia seksualinę prievartą kaip e, karo e, ginklą. Remiantis duomenimis, kasdien išprievartaujama apie 40 žmonių. Tai daro kareiviai, kiti su tuo susiję asmenės, dėje pagalbos nelabai daug suteikiama, kaltininkai nenubaudžiami, turime apsaugoti aukas, iki šiol jų 170 reikia liudininkų, reikia teisingo teismo, kad būtų e, nubausti tie, kas įvykdė tos nusikaltimus e, birželį. Reikia padaryti galą nebaudžiamumui, turėtumėm prašyti komisijos, e, skirti papildomų lėšų, kad būtų galima kovoti su seksualiniu smurtu, kad būtų teikiama papildoma pagalba aukoms. Reikia pasinaudoti ES finansinių spaudimų. Ponas Paleckis. Nusikaltimai tai viena iš bjauriausių nusikaltimų rušių ir demokratinėje kongo respublikoje ši nusikaltimo rūšis plinta kaip e, epidemija ir jokios nei nacionalinės nei tarptautinės priemonės nepajėgė jas sustabdyti. Ir tas bejėgiškumas ypač ryškus e, turint omenyje jungtinių tautų taikdarius, kurie irgi nieko negali padaryti. Sutinku su kolegomis, kad reikia finansinių injekcijų ir ES turi parodyti pavyzdį, rasdama lėšų e, nusikaltimo aukoms pagelbėti ir nusikaltelėms e, išaiškinti. Na ir tos tarptautinės monopolijos, kurios gauna pasakiškus pelnus iš Kongo gamtos turtų, iš elgetiškai apmokamo darbo, turėtų jausti ne tik tai moralinę pareigą, bet ir tarptautinės bendrijos įpareigojimą irgi prisidėti prie šios epidemijos išnaikinimo. Ačiū. Thank you, Mr. Kelly, for one minute, please. Ačiū, ponas Kelly, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Tai tragedija, skandalas, visą tai, ką girdėjom, yra didžiulė uh, tragedija. Kalbame apie pasaulio prievartavimų uh, e, sostinę. Uh, kadangi prievartaujami ne tik tai žmonės, bet ir gamtiniai ištekliai, taip e, e, leidžiama, kad ir toliau egzistuotų smurto užburtas e, ratas. 170 moterų buvo išprievartautos birželį. Žinoma, tai neįtikėtina yra baisios pasiekmes joms, vaikams, rezultatai tikrai baisus ir ar turime padaryti viską, ką galime, kad uh, bent jau šiek tiek įprasmintumėm situaciją, išspręstumėm situaciją, e, siekdami, kad e, vyriausybė e, kovotų su tuo, kad tai būtų nacionalinis prioritetas, kad baigtumėm, padarytumėm galą nebaudžiamumui ir teisingumas vis dėlto būtų. Pane Kretu, ačiū. Ne pirmą kartą susitelkėme į Demokratinę Kongo Respubliką. Ne pirmą kartą smerkėme šiuos baisius nusikaltimus, smerkėme Kongo vyriausybės požiūrį. Per paskutinius metus atsakomybėn patraukti 11 kareivių, pateikti kaltinimai žaginimu, 170 moterų išprievartautos Kongė ir tą krizę blogina ir, ir nebaudžiamumas, e, ir tabu e, susiję su žaginimu. E, tai lemia, lemia tai, kad ir aukos, ir jų šeimos yra atstumiamos. Ir norėtume paraginti komisiją skirti lėšų pagalbai aukoms, kad būtų galima vykdyti priemonės, kurios leistų uh, aukoms persikelti e, visuomenę. Taip pat e, reikia, kad tarptautinis e, teismas atsakingas už Kongą padarytų galą nebaudžiamumui. Kreipiuosi į Europos Sąjungą siekiant lengvinti gyvenimo leidimų išdavimą Kongo piliečiams man atrodo, prašymų kalbėti daugiau negu kad bus galima patenkinti, bet jeigu visi laikysitės kalbėjimo reglamento, pažiūrėsime, kaip, kaip seksis galbūt pavyks. Visų pirma, pane Sair. Ačiū pirmininkė. Kongo rytuose nestabilumas, karas trunka jau daugelį metų, seksualinis e, smurtas yra to karo dalis. Tūkstančiai moterų uh, išprievartautos, tas skaičius nuolat didėja, remiantis tarptautinę ataskaitą. Tiesą sakant, kai kurie uh, tyrimai rodo dar baisesnius rezultatus negu kad jungtinių tautų statistika. Uh, sukilėlių pajėgos taip pat prie to prisideda. ES iš tiesų turėtų pasinaudoti savo galę, savo įtaką, gerinti situaciją Konge, kad tam būtų padarytas galas, kad e, kaltininkai e, būtų patraukti atsakomybėn. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisų pažeidimai civilios menų Kongė, ypač moterų, turi būti pasmerkti. Uh, fizinę prievartą prieš e, moteris, tai vienas iš baisiausių žmogaus teisų pažeidimų, ypač e, turint galvoje, kaip tai vyksta ten. Nusikalteliai kareiviai, armija, Kongė vyksta masiniai prievartavimai, aukos, jų šeimos ir visa e, bendruomenė kenčia nuo to, tie išprievartavimai palieka didžiulius randus moteriams ir mergaitėms. Be tyrimų labai svarbu apsaugoti aukas nuo e, prastos reputacijos, e, svarbu suteikti tinkamą teisinę ir psichologinę pagalbą ir e, žinoma, kariuomenė taip pat turi būti mokama ir žmogaus teisų dalykų. Ponas Buzojus dabar, prašom. Ačiū. Konge regime siaubingus dalykus. Per praėjusius 20 metų buvo tiek daug aukų, tiek daug skausmo, daugiau negu per antrąjį pasaulinį karą žuvusiųjų. Reikia parodyti solidarumą persikioti nusikaltelius. Mums reikia ilgalaikio sprendimo šiai sudėtingai situacijai ir jo reikia nedelsiant. Turime užtikrinti finansinę pagalbą kovai su masiniais prievartavimais. Reikia pagalbos maistu, vaistais ir reikia stengtis padėti nusikaltimo aukoms sugrįžti į visuomenę. Turime užtikrinti, kad skirti pinigai pasiektų tam, kam jie yra e, reikalingiausia. Pone Liokbiler, ačiū ponė pirmininkė, moterų komitete du kartus viešėjo Kongo moterų delegacija, abu kartus išgirdome siaubingiausių istorijų ir kaip mažai daroma patraukiant nusižengusios atsakomybin. Uh, ir buvo pasakyta, kad e, iš jungtinių tautų atstovų, kad nieko jie ypatingo padaryti neįmanoma, nors buvo išklausytos nukentėjusios moteris, susipažinta su situacija ir priešingai dėl prastėjančios situacijos nutraukiami vykdomi projektai. Reiktų paprašyti komisijos pakeisti situaciją. Negalima, kad smulkus projektai labiausia padintintis aukoms nustotų egzistuoti. Ačiū. Dabar žodis poniai Korhola. Ačiū, ponė pirmininkė. E, KDR siaučia karas, jo rezultatas seksualinis smurtas ypač rytinėje šalies dalyje, pietų Kyvų provincijoje. Akivaizdu, kad jungtinių tautų taikdariai neįvykdo už, jiems keltų užduočių ir e, dabar prievartavimai tapo vienu iš karo ginklų. Jie vyksta kasdien. Todėl turime griežtai pasmerkti šią tragediją. Pernelik ilgai dėlsėme E, ir neprabilome apie šią problemą. Turime keisti situaciją, užbaigti masinius prievartavimus e, pietų Kyvų e, provincijoje. KDR turi suvokti, kad būtina padėti aukoms ir patraukti prasižengusios atsakomybėn. Ačiū. Dėkuojam pekne za slovo. Pone Smolkova, prašom. Ačiū. Kada ir teisinė sistema beveik neegzistuojanti, todėl ir lieka mm, nenubausti nusikalteliai. Vien dėl to reikia pasveikinti Junktinių tautų misijos e, KDR Monusko mm, įgaliojimo pratesimą iki 13 metų. Turime užtikrinti užtikrinti, kad jungtinių tautų misijos mandatas būtų tinkamai gyventintas. Moteris, ištisos šeimos turi būti apgintos. Reikia griežtai pasmerkti bet kokį smurtą, bet e, vien tik smerkti, smerkti nepakanka Kaipgi mes galime įvardinti situaciją tuome, tada, kai ping, per pilietinį karą, per praėjusį dešimtį žuvo daugiau nei 5 milijonai žmonių, daugybė žmonių buvo priversti palikti namus. Reikia imtis konkrečių priemonių padėti nukentėjusiems šioje šalyje. Ačiū karo nusikaltimai tokie kaip masiniai privartavimai, priverstinė prostitucija, kitokio tipo pažeminimai. E, ir iš tikrųjų baisus nusikaltimai, kurie Konge kai kurie žmonės tiesiog išbraukė iš visuomenės. Ir labai maudu, kad kariškiai nebaudžiami daro šios nusikaltimus. Junktinių tautų mandatą be abejo būtina pratesti, bet reikia pradėti veiksmingai ginti civilius. Patė Kazila. E, e, e, turėtų organizuoti objektyvius šių prievartavimo tyrimus. Tuo tarpu jungtinės tautos ir komisija taip pat turėtų mobilizuoti lėšas ir be kita ko galima būtų taip pat taikyti ekonominės priemonės, bakotuojant tam tokius mineralinius produktus, kurie gaunam šiame regione. Ačiū, pane pirmininkė, aš savo raštu taip pat skaičiau tyrimus, kurie parodo, kaip masiškai vyksta privartavimai KDR. Tačiau be ne rimčiausias aspektas yra tai, ką tik apie minėjo Pandė Kaiser. Jis lankėsi ten, jinai matė, kas vyksta vietose. Jinai matė tų moterų siaubą, matė, kaip būginti yra vaikai. Ir aš manau, kad mes turime uh, E, labai tvirtai pareikalaut, kad visą tai būtų antraukta. Kongo valdžios institucijos turi atlikti susiekiamus tyrimus ir nubausti nusikaltelius. E, yra absoliučiai būtina teikti psichologinę pagalbą, medicinę pagalbą visoms aukoms. Ir tai turėtų būti dalis e, apsaugos programos. Tarptinė bendruomenė, ypatingai moterų organizacijos ir asociacijos turėtų aktyviau reaguoti, kad situacija Kongė būtų nutraukta. Ačiū, panė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Šie masiniai prievartavimai e, vyksta jau dešimtmečius, dėl to iš tikrųjų labai svarbu imtis gyvybingų priemonių. Pirmiausia, turime palaikyti nevyriausybinės organizacijas, kurios gali padėti aukoms, e, taip pat e, stiprinti ligonės. Tačiau Aš manau, kad mes kaip teisėkuros savo taip pat galėtumėm e, e, priimti kažką panašaus kaip Dodd Frank rezoliuciją e, tam, kad būtų taikomas veiksmingos sankcijos ir kad nusikaltėliai būtų patraukti. E, jeigu jungtinės tautos yra bejėgės, ką nors padaryti, tai galbūt mes e, kartu su komisija galėtume perimti lyderio vaidmenį stabdančią procesą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems parlamentarams už jų domėjimas ir jautrų požiūrį šią problemą. Be abejo, mes visi esame paširbinti baisių naujienų iš Kijevo provincijos, kur e, nusikalteliai bei kariškiai sistemingai privartauja e, didžiulius kiekius moterų ir kitų gyventojų. E, netaip seniai iš Maimai genties kilęs vienas kažkokio vadovas dezertiravo ir jo vadovaujami būrė kaip tik tai laikome atsakingas už šitos masinius prievartavimus. Tai be abejo, kelia didžiulį surūpinimą, tačiau labai svarbu, kad e, visi faktai būtų aiškiai nustatyti ir nusikaltėliai stotų prieš teismą. Ta proga mes buvome informuoti, kad, e, kad dar prokuratūra palaikyta, palaikomi e, Manusko pajėgų dabar e, nuvyko į vietą ir renka įrodymus bei e, rengia bylą. Mes be abejo galime e, reikalauti, kad dar valdžios, kad skubos tvarka spręstų šią problemą ir teisingumas triumfuotų. Tačiau e, smerkimas ir raginimai nesada yra pakankama e, priemonė. Todėl galiu tik tai paklausti, kokiu jūs manytumėte dar priemonė esant reikia, reikalinga imtis, įskaitant be abejo tam tikrus veiksmus per jungtinės tautas ir saugumo tarybą. E, ES jau e, prisėmė įsipareigojimus e, teikti medicinę pagalbą ir šiek tiek švelninti žmonių kančias. Be abejo, galiu tik tai pritarti Jums, kad e, pagalba aukoms, ypatingai sveikatos priežiūros paslaugos, yra vienas iš didžiausių prioritetų ir galiu Jūs informuoti, kad es e, yra šių iniciatyvų lyderė per sveikatos palaikymo akcijas ir panašiai. Per taip pat e, ir politinis sprendimas yra viena iš metodikų, vienas iš metodų, kurios taiko ES ir be abejo šias pastangas mes irgi stiprinsime ateityje. Gerbiam parlamentarai, seksualinis smurtas ir privatavimai, kad dar tęsiasi 2007 metais e, buvo užregistruota pasakinių tų maždaug 15 tūkstančių išprievartavimo atvejų. Todėl labai svarbu spręsti šios rimtus problemos e, kirtinės priežastis ir e, neapsiriboti epizodinėmis priemonėmis. Mes žinome, kur yra problemų šaknis. Su pirma, tai yra užsitęsę konfliktai rytinėse Kongo teritorijose, e, nebaudžiamumas, teisinės valstybės, e, mechanizmas toka. E, na ir seksualinis smurtas e, yra naudojamas tam, kad pabrėžtų moterų e, subordinacinį vaidmenį, bandymas jas pažeminti, Ir e, to rezultatas yra taip pat daugybė e, gimstančių vaikų. E, reikėtų imtis priemonių kovojant su privatavimais, kaip dalies bendros kovos su sukilėliais. Ir reikėtų Na, be pripažinti, kad per trumpalaikę perspektyvą labai sunku yra išspręsti šią problemą, jo labiau, kad nusikaltelių dalis e, atvykę iš gretimų kaiminių valstybių teritorijų. E, e, Iš dalies e, situacija labai blogina tai, kad Kongo saugumo pajėgos, e, Kongo karo pajėgos yra pakankamai silpnos ir neorganizuotas. Todėl ES taip pat turėtų e, raginti Kongo vyriausybė e, prioritetinė tvarka spręsti šią problemą, kadangi e, spragos e, teisinės valstybės mechanizmai, užtikrinant teisingumą ir panašiai, gali labai pakengti ir kitiems demokratėjimo procesams šioje valstybėje. Visos Kongo demokratinės jėgos turėtų prisidėti sprendžiant šią problemą, kadangi jinai gali pakirsti visą, visos šalies ateitį. ES mėgina e, pagelbėti reformuoti saugumo pajėgų struktūrą Konge. E, mes jau siuntėme porą e, konsultacinių misijų, taip pat individualiai bendradarbiavę atskiros valstybės narės. Ir visur reikėtų akcentuoti, jog labai svarbu yra kovoti su seksualiniu smurtu. Pavyzdžiui, Europolas Gomoje neseniai Įgoma delegavo būtent specializuotą ekspertų grupę kovai su seksualiniu smurtu. Kongo valdžia e, žada imtis priemonių ir jie ketina tas priemonės plėsti, jeigu atitinkamai bus pasiekti sutarimai dėl pagalbos ir panašiai. Tačiau vėlgi čia yra sriti. E, e, pagrindinė atsakomybė visgi tenka KDR e, vadovybė. Ir pirmiausia, jie turi parodyti ryštą ir e, kietą poziciją. Ačiū, komisarė. Turime šešias rezoliucijų projektus. Diskusija šio klausimu baigta. Ir mūsų laukia dar kitos diskusijos. Kitas klausimas bus e, Indonezija, skaitant išpolius prieš mažumą